So, meine Damen und Herren, liebe Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, gerbiamis kolegos, gerbiamos kolegės, tęsėme mūsų posėdį, turėtume balsuoti, tačiau prieš balsavimą turėčiau pateikti štai kokią informaciją. EPP frakcija paprašė į ekonomikos komitetą paskirti Gonzalės Bons. Das... Esteban Pons. Ar kas nors prieštarautų, jeigu ne, tai šitas paskirimas įsigalioja. Balsuosime dėl komisijos darbo programos 2016 metams. Tai yra bendras